Ačiū. Pradedame, tiksliau tęsiame posėdį. Norėjau jums pranešti, kad vakar dienos posėdžio protokolas ir patvirtini dokumentai jums yra išdalinti. Norėjau paklausti, ar turėtumėte kokį nors pastabų dėl šių dokumentų norėjote užsiregistruoti pasisakymus pagal procedūrą, prašau žodžio, gerai, taigi posėdžio protokolą patvirtiname. Dabar pirmas darbo tvarkės klausimas. Darbo tvarkės klausimas. <clears throat> Komisijos vicepirmininkės ir vyriausiosios įgaliotinės e, e, išorės ir saugumo politikos klausimais pareiškimas dėl europinių taisyklių taikant sankcijas už žmogaus teisų pažeidimus. Pane vicepirmininkė ir vyriausiai galiotinė. Jos šiandien posėdėje nėra, bet ją pavaduoja komisijos narys Hanas. Prašau Jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Uh. Taigi kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus visame pasaulyje ir būtinybę imtis visų reikiamų veiksmų, kad užkirstume tam kelią. Mūsų laukia dideli iššūkiai, mes turime daug daugiau dėmesio skirti savo išsamaus priemonių rinkinio kasdieniam įgyvendinimui. Mes turime įtikinti partnerius įgyvendinti dabartinius įsipareigojimus ir prievolės. Ir mūsų žmogaus teisų priemonių rinkinys jau yra išsamus, jame yra tvirtas tvirta daugia šalė, tarptautinė dimensija. ES ir toliau e, smerks žmogaus teisų pažeidimus. Kai tik jie bus daromi, mes taip pat sieksime teisingumo ir atsakomybės. Dėl to nekyla jokių abejonių iš tikrųjų e, pasaulinė situacija greitai keičiasi ir mes turime būti tikri, kad ES turėtų reikiamų priemonių, kad ir toliau galėtų išlikti lyderė žmogaus teisų srityje. Ir šiame kontekste yra e, atliekamas vertinimas apie tai, kaip ES taikomas sankcijų režimas gali labiau prisidėti prie mūsų kolektyvinių pastangų užkirsti kelią žmogaus teisų pažeidimams ar piknaudžiavimų jomis. Ir Taip pat bus labai svarbus, svarbi ir būsimo režimo taikymos rytis reikės nuspręsti, kokio tipo pažeidimai pateks į šį režimą. Pavyzdžiui, ar šiame režime reikėtų sutelkti dėmesį tik pačius širkščiausius žmogaus teisų pažeidimus, ar reikia apriepti ir tarptautinę humanitarinę teisę, ar turime taip pat e, įtraukti ir korupcijos atvejus. Ir taip pat reikės pagalvoti apie tokio galimo režimo ir kitų jau egzistuojančių sankcijų režimų sąveiką, taip pat reikia atsižvelgti ir jungtinių tautų režimą. Išmogaus e, teisų pažeidimus jau yra reaguojama, taikant įvairius regioninius sprendimus, pažiūrėjose Iranas, Mianmaras. Ir mes turime pagalvoti apie tai, ar tikrai išnaudotas visas žmogaus teisų integravimo į tokį režimą potencialas. Žinoma, yra tam tikrų spragų, kadangi e, patys režimai yra riboti. Ir kyla klausimas, ar sankcijų už žmogaus teisų pažeidimus režimas galėtų padėti panaikinti tą spragą ir būti naudingesnis. Taip pat e, sankcijos turi būti grindžiamos e, tvirtais atviro šaltinio įrodymais kurios būtų galima apginti teisme. Ir į sąrašus įtraukti asmenys turi turėti teisę į jų prašymų būti išbrauktiems iš sąrašų nagrinėjimą. Tai mes tai turime numatyti ir dabartiniuose sankcijų režimuose, ir taip pat galimo E, naujo režimo kontekste. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiuo metu taryboje vyksta ekspertų diskusijos, kurių metu gilinamas į visus šios elementus. Ir kai ekspertai baigs savo diskusijas, galės vykti labiau politinio pobūdžio diskusijos. Ir naujo režimo integravimas ir sukūrimas yra tas klausimas, kuriam 28 valstybės narės turi pritarti vienbalsiai, kaip jos pritarė sankcijų įvedimui. E, parlamento nariai, dėkoju Jums už Jūsų dėmesį ir dabar laukiu Jūsų diskusijų. Dėkoju e, ponui komisijos atstovui, dabar ponia Sandra Kalnietė. Viena minutė. Ačiū pirmininkė. E, iš tik... Po Jeigu mes sukurtume mm, sankcijų žmogaus teisų pažeidimus e, režimą mm, po Magnitskio sąrašo, mm, tai būtų tvirtas signalas, kad ES numato rimtas pasiekmes visame pasaulyje. Ir tai, kaip Rusijos vyriausybė bandė nuslėpti Magnitskio nužudimą ir išteisinti prie to prisidėjusius asmenius tapo nebaudžiamumo simboliu visame pasaulyje. Ir dėl to Magnitskio pavardė daug ką reiškia žmonėms visame pasaulyje. Ir aš manau, kad šio parlamento nuolatiniai raginimai patvirtinti ES Magnitskio teisės aktą iš tikrųjų sukuria teisinį pagrindą e, įvesti sankcijas ir taip pat išaldyti žmogaus teisų pažeidėjų turtą visame pasaulyje. Negali būti jokio jokio nebaudžiamumo rohingijų žudikams Mienmare, taip pat prievartautojams Centrinėje Afrikoje arba Saudo Arabijos žurnalisto žudikams. Norime dar kartą paraginti komisiją ir EIVT parengti pasiūlymą dėl ES Magnitskio akto ir tai padaryti dar iki dabartinės kadencijos pabaigos. Taryba kol kas nesijėmė veiksmų, bet dabar ši iniciatyva įgyja pagreitį. Ačiū. Ačiū dabar ponia Gomeš, dvi minutės. 2003 metais šis parlamentas m, mm, priėmė m, mm, aktą skirtą viešajam ir privačiam sektoriui ir mes turime dabar pranešimą, kuriame ES yra raginama vadovautis JAV pavyzdžių ir patvirtinti Magnitskio aktą. Toks aktas turėtų būti patvirtintas ES lygių ir tai būtų e, simboliškas veiksmas kovojant su korupcija ir žmogaus teisų pažeidimais. Komisija turėtų imtis veiksmų e, skirtų kovoti su panašiais išpoliais prieš asmenis, Taip pat turi būti įmamasi veiksmų nukreiptų prieš Magnitskio, tokius asmenys, kurie prisidėjo prie Magnitskio nužudimo. Ir manau, kad Magnitskio pavardė turi skambėti, tas aktas turi būti visuotinis ir jis turi suteikti galimybę ES valstybėms narėms taikyti sankcijas. Panašu, kad daugelis mūsų vyriausybių dabar tapo mm, korumpuotų nusikaltelių įkaitais ir e, mums ne visiškai aišku, kaip e, Trumpo valdymo metu elgsis Vašingtonas. Mes taip pat norime, kad e, būtų sankcijos taikomos ir Dafne Galiza Haurana žudikams. Dabar ponas Bašyr vieną minutę. Pirmininkė, gerbiamas komisijos narė eh, Hanai. Freeman teigia, kad viena iš didžiausių klaidų yra vertinti politiką ir programas pagal jų siekius. Uh, o ne rezultatus. Nuo e, senovės Graikijos, Peloponezo karo iki šios dienos Baltarusijos, Mienmaro, Šiaurės Korejos ir e, Rusijos e, įrodymai rodo, kad sankcijos skirtos visa, visom šalim labai retai pasiekia E, numatytų užsienio politikos tikslų. Labai dažnai e, kolektyvinė baus, bausmė lemia tolesnį kolektyvizmą. Nekalti piliečiai e, šalise, kuriam pritaikytos akcijos tampa labiau priklausomi nuo vietos. Uh, engiančiųjų, kad jos valstybė aprūpintų e, prekes, e, tai pažydžia jų socialinės tieses. Visuomet pasisakiau už laisvą rinką ir visuomet tikėjau individualią atsakomybę, todėl mes būtumėm už išmanesnę sankcijų politiką siekiant užtikrinti, kad jos būtų ir, ir teisėtos, ir veiksmingos tuo asmenų atžvilgiu, kurie vykdo pažeidimus visame pasaulyje. Ačiū ponui Bašyrui, panešakė, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos narių kolegos. Labai sunku patikėti, kad jau devyni metai, kai pirmą kartą pateikiu pakeitimus dėl Europos Magnitskio akto. Ir labai skubu, kad Europa turėtų Europinį aktą, kad ir tai tapo dar skubiau ir aktualiau dabar turint galvoje, kad e, Junktinių tautų saugumo um, taryba paralyžuoja e, veto, Europa turėtų parodyti e, lyderystę ir reikėtų pasiekti um, JAV, Kanadą, Baltijos valstybėm, kur jau yra Magnitskiai skirti uh, teisės aktai, draudimas atvykti, uh, turto išaldimas, bet taip pat var, vardu įvardinimas uh, kaltininko už žmogaus teisų pažeidimus, nesvarbu, ar tai valstybės yra ar nevalstybiniai veikėjai, tai gali iš esmės pakeisti padėtį ir iš tiesų uh, atskirti bausmės individams. Uh, ir bausmes e, visiems valstybių gyventojams. Iš tiesų labai dažnai elitas e, vykdo žmogaus teisų pažeidimus ir e, būtent jie perka turtą Europoje, siunčia savo vaikus į geriausius universitetus arba vyksta apsipirkti mūsų sostinėse. Iš tiesų negalime elgtis toliau, tarsi tai, tai yra normalu, kai kalba eina apie žurnalistų žudikus ir moterų prievartautojus, kalbant apie sankcijų režimą, taip pat ir savęs save reikėtų vertinti kritiškai, ne, nepaisant to, e, kad e, yra e, tokios sankcijos įmonės iš Europos Sąjungos starto, truko sąsiaurio tiltą ir sąrašas yra labai ilgas ir iš tiesų mūsų elgesiu bus tikima tik tai, tik tai tiek, kiek gerą pavyzdį rodės mūsų elgesys ir sankcijų režimas niekuomet nepakeis poreikio traukti atsakomybę ant kaltininkus. Vietos teismuose, tarptautinio teismuose iš tiesų pats metas padaryti galą nebaudžiamumui ir jeigu mes patvirtinam tokį teisės aktą, tai būtų mažas žingsnis siekiant teisingumo Sergejui. Pane Lokbiller, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Sukūrdami visą es galiojantį sankcijų mechanizmą, kuris būtų taikomas pažydinėjantiems žmogaus teisės, pasiūstume aišku signalą apie tai, kad e, visi sulauks bausmės už žmogaus teisų e, pažeidimus pagal būdžiamosios teisės nuostatas. Tačiau reikia e, nagrinėti ir tos atvejus, kuriems įvykus e, žmogaus teisų pažeidėjai gali ir išvengti bausmės. Pirmiausiai e, buvo pradėtos e, taikyti sankcijos, pavyzdžiui, atvykti ES teritoriją 95 metais Nigerijos politikams kaltiems už opozicijos atstovės Arubybą mirti šiandien galima taikyti atitinkamas sankcijas veiksmingai, skaidriai ir tvarkingai. Todėl labai e, svarbu užtikrinti galimybę sankcijų taikymą apskūsti teismui, taip pat pateikti įrodymus, kurie būtų viešai e, prieinami. Tik e, manau, kad prie šio proceso sklandumo gali prisidėti ir pilietinės visuomenės organizacijos. Pons Hokmark, noriu užduoti Jums klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą. Ar atsakysite į taip? Prašome, klauskite. Klausėjas nėra įsijungęs mikrofoną, vertėjai negirdi. Pirmininkė, aš norėjau paklausti, kodėl žalieji nepritarė pasiūlymui šį teisės aktą pavadinti Magnitskio vardu ne tik dėl to, kad toks pavadinimas turėtų simbolinę prasme, tai akivaizdu, tačiau taip pat ir dėl to, e, kad mes tokiu būdu aiškiai parodytume, kam mums toks teisės aktas reikalingas, kad pasiūsime ženklą tiems, kurie naudojas nusikalstamo veikla, e, kad patys praturtėtų savo žmonių sąskaitą. Kodėl jūs žalėjai nenorite šiam įstatymui suteikti tinkamą pavadinimą? Žmogus teisų pakomitetyje mes e, e, su visų frakcijų atstovais išsamei aptarėme šį klausimą visame pasaulyje, tik tai JAF atitinkamas e, įstatymas yra priimtas, kuri, kuriame figuruoja, kurios pavadinime figuruoja Magniškė pavardė. Čia kitos šalis taip pat turi pakankamai veiksmingus įstatymus, tokius pačius, tik, nu, tarkime, Kanada. Aš manau, <clears throat> kad kolega neteisus, bandydamas įtikinti įteikti, kad e, jeigu šis įstatymas, jeigu jame nebūtų Magnitskio pavardės, tai jis nebūtų mm, atitinkamai vertinamas. Aš manau, kad rezoliucijos tekste tikrai mes <clears throat> galime pateikti nuorodą į Magnitskio bylą, kuri iš tiesų buvo labai svarbi, pradedant taikyti panašaus pobūdžio sankcijas. Ačiū, ponė Traščinski, dabar vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu mes iš tiesų norime e, taikyti sankcijas už žmogaus teisų pažeidimus, tai e, nebūtina jų taikyti valstybių narių arba valstybių atžvilgių, jeigu jos nepritarė jūsų politikai, tarkime, migrantų atžvilgių, turiuomenėje Lenkiją ar Vengriją. Tokiu būdu jūs paprasčiausiai in, instrumentalizuojate žmogaus e, teisų klausimus, e, tam, kad kovotumėte su tais, kurie mm, <clears throat> nori gero piliečiams ir e, nekovotumėte su tais, kurie kelia realų pavojams, pavyzdžiui, teroristams. Nepamirškime, kiek terorizmo aukų Europoje jau sulaukime. Būtent čia apie terorizmą, kovą su terorizmu kalbant, reikia kalbėti apie žmogaus teisės. Štai neseniai teismas <clears throat> uždraudė e, e, deportuoti iš Prancūzijos e, Alžyro teroristą, kuris yra Prancūzijos pilietis. Galima paminėti praėjusią savaitę vykusių išpolį prieš kalėjimo prižiūrėtojus, kurį įvykdė dar vienas teroristas. Tokia veikla tikrai tampa neprimtina mūsų piliečiams. Pone Andrikė, ne vieną minutę kalbės. E, pirmininkė kolegos, mes visi žinome, konte, kokiame kontekste mes diskutuojame apie rezoliucijos projektą. Estija, Latvija, Lietuva, Junktinė karalystė, Kanada, Junktinės Amerikos valstijos e, jau yra patvirtinusios savo Magnitskio įstatymus, kurie suteikia galimybę vyriausybėms e, taikyti tikslinės sankcijas žmogaus teisų pažeidėjams ir tiems, kurie iš to turi naudos. Mes, Europos parlamentas, nekarta prašėme ES lygių patvirtinti ekvivalentišką aktą. Aš, aktą. Aš esu įsitikinusi, kad tai turi būti daroma ES lygių ir nedelsiant. Noriu e, dar kartą paraginti ponę Magerinį ir komisiją e, patvirtinti ES Magnitskio aktą prieš, noriu akcentuoti prieš šios kadencijos pabaigą. Aš esu įsitikinusi, kad mums e, pakanka skirtingų ES sankcijų aiškinimų ir mes turime sustabdyti šią praktiką. Ačiū dabar ponas Asis vieną minutę. Ačiū pirmininkė. ES e, šiuo metu yra E, pavyzdys pasauliui, kalbant apie žmogaus teisų gynimą. Nėra kito pasaulio regiono, kuriame būtų reiškiamas toks pats rūpestis dėl žmogaus teisų ir dėl nevyriausybinio organizacijų visame pasaulyje. Pasaulis žiūri į ES, kai kyla klausimų dėl žmogaus teisų, nes žmonės žino, kad bus išklausyti ir kiek tik įmanoma apginti. Tačiau tokia moralinė ir politinė, toks moralinis ir e, politinis autoritetas e, yra patikimas tik tiek, jeigu, kiek mes turime priemonių kovoti su nebaudžiamumu ir korupcija. Taigi mums reikia uh, veiksmingų atgrasimo priemonių ir jos neturi apsiriboti vien diplomatiniu spaudimu. Daugeliu atveju prireikia taikyti sankcijas. Taigi sankcijų stiprinimas, sankcijų griežtinimas ir konkretesnių sankcijų taikymas sustiprins mūsų reputaciją ir kaip žmogaus teisų gynėjų pavyzdį. Dabar ponas Jurek vieną minutę. Pirmininkė, mūsų žmogaus teisų politika turi būti grindžiama e, keliais paprastais principais. Visų pirma, reikia mm, remti tuos, kurie remia mūsų vertybės, e, reikia padėti tiems, kurie mums nori gero, taip pat reikia gerbti tuos, kurie gina kitus. Pavyzdžiui, mm, visame pasaulyje kyla pavojus krikščionims. Ir taip pat svarbu, kad mūsų politikos centre turi būti žmonės, e, jų teisės. Ir mm, neturime, žinoma, mes e, skatinti politinių konfliktų. Mm, bet Europa turi įsikišti humanitarinėmis priemonėmis, kai to reikia. ES turi įsikišti ten, kur atsiranda neteisybė. Ir Mes e, čia tikrai nesiekėme e, politinio universalizmo. Iš tikrųjų, mes galvojame apie žmonės. Ir, pavyzdžiui, dabar yra kilusi problema dėl e, Alžyro ir galbūt rytoj tikrai tai, ką sakau dabar, bus labai reikšminga. Pone Sargentinį. Ačiū pirmininkė savo ankstesnėme gyvenime ir dirbdama Europos parlamente. Aš 18 metų dirbau e, ties to, kad Zimbabvės vyriausybės atžvilgių būtų taikomos vadinamosios pažangios sankcijos, tačiau kiekvienais metais vasario mėnesį taryboje nuolat kildavo ginčiai, reikėtų tas sankcijas pratesti dar vieneriems metams. <clears throat> Taigi, E, todėl dabar diskusijos apie e, tai, e, ar reikėtų sankcijas pritaikyti atskiriems asmenims, tikrai nėra paprastas Europos parlamente. Niderlandų vyriausybė praėjusiu metu lapkričio mėnesį ėmėsi atitinkamos iniciatyvos tam, kad suvienytų valstybių narių pozicijas dėl tų tikslinių sankcijų, tačiau matome, kaip sudėtinga jas <clears throat> patvirtinti. Mes e, manome, kad tam įstatymui suteikus atitinkamą pavardę viskas taptų žymiai paprasčiau. Taip iš tiesų nėra. Ponui Arnotui žodis vieną minutę kalbėti. Ačiū pirmininkė. Na, Mes dar kartą norime nukopijuoti Magnitskio aktą nuo amerikiečių, e, bet vienintelis mūsų tikslas yra e, kovoti su Rusijos vadovais, taikyti finansinės sankcijas, kad e, jų šalis priimtų tam tikrus užsienio elementus, būtent Amerikos elementus, ir mes norime užkirsti Rusijai užimti savo regioninę padėtį. Mes norėdami bausti e, tuos politinius lyderius, kurie mums nepaklūsta, norime e, įgyti tokios e, galios, kurios likė nedaug. Tai yra veidmainystė. Ir akivaizdu, kad kai kurių valstybių vadovai tikrai nesulauks sankcijų, jeigu tai bus nenaudinga Europos ekonomikai. Dabar yra galvojama tik apie pelną ir E, e, manau, kad ES, taikydama sankcijas, viską matys tik juodai ir baltai. Pone Salafranka, ponas Salafranka, viena minutė. Nuo 1990 metų, kai e, į Argentinos ir ES susitarimą pirmą kartą buvo įtraukti tos įtrauktos nuostatos dėl demokratijos, tai tapo standartų e, susitarimuose su trečiosiomis šalimis. Ir ta demokratijos nuostata yra dabar neatsiema ES DNR dalis. Tai yra ženklas, kad mes esame įsipareigoję ginti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Tačiau čia kyla problemų. Visų pirma, tai ne iš karto įgyvendinama ir be to labai ilgai užtrunka sprendimų prieimimas. Procedūros yra ilgos, komisijos atstovas minėjo vienbalsiškumą e, ir labai svarbu, kad ES numatytų lankstų, greitą, veiksmingą būdą, kaip e, taikyti sankcijas už žmogaus teisų pažeidimus. Ir pirmininkė, būtent tai e, padidins ES veiksmų nuoseklumą, taikant jos principus ir siekiant didesnio patikimumo e, pasaulinėje arenoje. Pane Pirė, vieną minutę. Pane pirmininkė. Žmogaus teisų apsauga viena iš svarbiausių ES vertybių dėje. Yeah Europos Sąjunga ne visuomet be jokių išlygų bando taikyti sankcijas atskiriems asmenims, kurie pažeidinėja šias teisės. Nes <clears throat> aš manau, kad tikrai veiksminga priemonė yra e, judėjimo laisvės apribojimas, atvykimo teisės, Europos Sąjunga apribojimas ir turto išaldimas. Reikia smogti žmogaus teisų pažeidėjams ten, kur jiems labiausiai skauda. Tačiau šiuo metu vyks labai daug politizuotų diskusijų šią e, temą ir ES tampa pažeidžiama. Todėl aš manau, kad komisijos pasiūlymas tikrai leistų ES daug geriau nei iki šiol saugoti universalias žmogaus teisės. Pone Gautalai žodis. Ačiū pirmininkė šiandien pasaulyje pasaulis stebi autokratinės valdžios e, e, bangą ir iš tiesų mes turime reaguoti žmogaus teisės priemonėmis iš šios pokyčius. E, reikėtų vien tik tai šią savaitę įsiklausyti diskusijas Europos parlamente ir suprasime, kad padėtis Rusijoje, Kinijoje, Kazakstane, kitose valstybėje yra padėtis visiškai nedemokratiška ir iš tiesų kyla klausimas dėl žmogaus teisų padėties ant ES žmogaus teisėms skirtos priemonės turi būti pritaikytos numatytos atitinkamai ir sankcijų režimas kaip tik viena tokių priemonė. Išsamus ES sankcijų e, režimas žmogaus teisų srityje iš tiesų labai senai e, laukiamas, bet kad jis būtų sėkmingas, reikia užtikrinti, kad naujoji sistema e, būtų patikima, būtų laikomasi visų reikalingų procesų, sąrašą reikėtų remti įrodymais, atvirų šaltinių informaciją ir Iš tiesų, siekiant politinio legitimumo, negalime orientuotis vien tik tai geopolitinius dalykus. Mes, aišku, nenorėtume simetrijos su JAV sankcijų režimu, nes ne, tai neužtikrina teisinių saugiklių. Ir čia esu dėkinga vyriausiai galiotiniai tarybai, kad jie laikos atviro požiūrio į šią galimą naują priemonę, suprasdami, kad tai sudėtinga sistema, kurią reikia įdėkti ir kaip tik tai todėl negalime leisti, kad tai būtų daroma netinkamai. Domnul, domnul Žilstra? E, no, nu, nu este. Domnul Kelam. Un minut. Pane Zostra, nėra panas Kelamas. Vieną minutę. Finally, the... Ačiū. Galų galiu Europos Sąjungos um, ministrai apsisprendė dėl Europos Sąjungos nuo sankcijų režimo, tačiau, kad tas režimas būtų veiksmingas, reikia užtikrinti, kad visos valstybės narės tinkamai tai gyvendintų. Ir aš pritariu tam, kad nebebūtų taikoma vienbalsiškumo taisyklė šioje srityje, bet su sąlyga, kad nebūtų taip, kad tie, kas nesutinka, galėtų selektyviai gyvendinti. Gyvendimas turi būti privalomas visiems ir iki šiol. Uh, Esu labai lietai e, įgyvendinama e, tai, apie ką Europos parlamentas e, kalbėjo savo rezoliuciją dėl, dėl Magnitskio. Ir iš tiesų labai svarbu išlaikyti yra Magnitskio pavardę teisės akto pavadinime, nes ta pavardė jau turi simbolinę reikšmę. Ir iš tiesų labai gaila, kad Rusija iki šiol neįtraukta yra į pinigų plavimo ir terorizmo finansavimo juodąjį sąrašą. Ačiū. Ponas Andrulakis. Ačiū. Iš esmės, ES yra lyderė ginant žmogaus teisės visame pasaulyje. Diskutuojame apie ES sankcijų žmogaus teisų pažeidimus sistemą. Tai didžiulis iššūkis, kalbant apie taikymą visam pasaulyje ir turime atitinkamai reaguoti, kad mumis būtų, mūsų piliečiai labiau pasitikėtų, nes jie mano, kad sąjunga grindžiama yra žmogišumu ir jų teisių E, ap, apsauga, reik, bet reikia tam tikrų sąlygų. E, e, negalima taikyti vienbalsiškumo taisyklės, kaip žinom, taryboje kai kurios valstybės narės ypač savo interesus gina. Yra kas sako, kad artimuosiuose rytuose nepa, nepažydimo žmogaus teisės, kai tuo tarpu kairioji pusė mano, kad nėra humanitarnės krizės Venezuela, kai iš esmės trūksta teisių, tad e, turime ginti žmogaus teisės e, ir dėl to negali būti jokių dėrybų. Štetin. Ačiū pirmininkė. Parlamentas e, ne pirmą kartą e, ragina pradėti taikyti e, pasaulinį sankcijų režimą už žmogaus teisų pažeidimus, kaip JAV, Kanada, Lietuva, Latvija, Estija yra priemusios Magnitskio aktą, taip reikėtų ir Europinio akto pavadinto Magnitskio vartu. Ir pranešime raginama yra komisija ir VT parengti teisėkuros. Tai E, pasiūlymą dėl Magnitskio e, akto. Tuomet būtų galima taikyti atvykimo draudimus ir taikyti tikslinės asmenės sankcijas, kaip, pavyzdžiui, turto šaldimas ir um, sankcijas kitų finansinių interesų atžvilgių. Aš visiškai pritariu tokiam europiniam mechanizmui. Uh, E, tačiau efektyviau būtų bausti atskirus asmenis už žmogaus teisės pažeidimus, jeigu Europa nori laikytis e, ir nesižadėti savo vertybių, tai negalime toleruoti pažeidimų. Jei to nedarysime, tai tik tai sumenkins mūsų autoritetą ir sustiprins autoritarinius režimus. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Comissário. Rodrygius, ačiū, man pirmininkė, komisijos nariai. Tie negalima e, nebausti tų, kurie žudo tikėjimo vardan arba e, prekeiviams žmonėmis arba žurnalistų žudikams. ES privalo saugoti žmogaus teisės, turime patvirtinti tokį įstatymą, kuris, kurio būtų draudžiama tinkamus nusikaltimus vykdantiems asmenims atvykti į ES teritoriją. Mūsų diskusijos e, tikrai kupinas gražių žodžių, tačiau bijau, kad po jų neseks veiksmai, kurie būtų naudingi tiems, kurie kovoja už savo laisvę. Ačiū uždėmesi. Dabar pradame pasakymus pagal procedūrą. Prašau žodžio, užsiregistravo septynių kolegos, visi galės pasisakyti. Šiau kiekvienas turėtų kalbėti ne ilgiau nei po vieną minutę. Pirmas ponas Zdrojevskis. Aš netikiu sankcijomis, kurios būtų vieninteliai išskirtinė priemonė siekiant tam tikro apsibriešto tikslo. Taip pat yra ir su rezoliucijomis. Kuo daugiau tvirtiname rezoliucijų, tuo mažesnės sėkmės ir dėmesio jos sulaukia. Esu ryšių su, delega, su Baltarusijos delegacijos pirmininkas ir puikiai žinau, kad reikia pasitelkti daugeliu priemonių tam, kad pasiektume norimo rezultato. Pirmiausia, reikia kalbėtis, pasinaudoti ryšių kanalais, e, taip pat atsižvelgti ir į tam e, tikrus valstybių, kurio atžvilgiu taikome sankcijas ir priemonės ypatumus. Šios dienos diskusiją norėčiau pasisakyti prieš mūsų rezoliucijų infliaciją, pasisakyti už sankcijas, kurios būtų susijęs su e, kitomis spaudimo priemonėmis, edukacinėmis priemonėmis, ryšių palaikymo priemonėmis, nes tik tokiu būdu mes sulauksime norimo rezultato. Pons Mavrydės dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu pabrėžti, kaip svarbu patvirtinti sankcijų taikymo mechanizmą. Tos sankcijos turėtų būti taikomos ne tik atskiriams asmenims, tačiau ir atskirų valstybių vyriausybėms, tačiau šių priemonių mechanizmas turi būti objektivus ir veiksmingas. Nusikaltimai nesvarbu, kur jie būtų vykdomi, turi sulaukti atitinkamų sankcijų ir nesvarbu, ar pažeidėjas yra Rusijoje ar Turkijoje. Taigi Tik patvirtinus teisės aktą galėsime pamatyti, ar situacija ateitie pasikeis ir mes sugebėsime pasiekti visus pažeidėjus. ES institucijos iš tiesų nevienodai elgesi su visais nusikaltėliais. Tuoj baigsiu kalbėti. Vieną pavyzdį noriu pateikti. Tarkime, tai, kad krikščionių civilizacija yra naikinama Kipro šiaurėje. Tai yra nusikaltimas ir apie tai tylima, ponė Tomašič. Ačiū, ponė pirmininkė. Žmogaus teisės pažydinėjimas daugelėje trečiųjų šalių, su kuriamis palaikome diplomatinius ir prekybos santykius, taip pat ir kai kuriuose mūsų sąjungininkėse ir valstybėse narėse. Nepaisant to, kad mes tvirtiname, jog ES yra vertybių bendrė, turime pripažinti, kad dažnai mes prekiaujame žmogaus teisėmis būtina taikyti sankcijas už sistemingą žmogaus teisų pažinėjimą es viduje, nes e, tai yra aiškus sutarčių nuostatų pažeidimas. Tam mes turime žmogaus teisų teismą ir mums nereikia jokių naujų mechanizmų. Manau, kad pasitelk žmogaus teisų teismo būtų galima sudrausminti valstybės narės, e, kurios nesivadovauja ES vizija, tačiau mes lygiai taip pat uh, E, stengiamės nepastebėti ir tų, kurie e, siekia paversti ES federalinę valstybę. Ponas Sulik. Ačiū, pirmininkė. Tam, kad ES būtų patikima žmogaus teisų gynėja visame pasaulyje, mums reikia ne tik žodžių, tačiau ir konkrečių priemonių. Sankcijų taikymas e, fiziniams asmenims ir valstybėms žmogaus teisų pažeidimus yra būtina to prielaida, nes ES siekia ginti žmogaus teisės visame pasaulyje. Šis mechanizmas e, sustiprintų ES kaip atsakingos tarptautinės veikėjos pastebimumą, matomumą pasaulyje ir uh, uh, padarytų įspūdį tiems režimams, kurie sistemingai pažinėja žmogaus teisėms ir dalyvauja žmogaus teisų pažeidinėjimuose. Būtų dar vienas žingsnis kovojant su nebaudžiamumu. Dėl visų minėtų priežasčių raginu tarybą kuo greičiau susitarti dėl šio labai reikalingo sankcijų taikymo režimo. Ponas Hačiai Georgijų dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Nepasieksime rezultatų gindami žmogaus teisės, jeigu nenustatysime atitinkamo sankcijų režimo. Tačiau sankcijos privalo būti taikomos po demokratinių diskusijų su valstybe, kurios atžvilgių jos yra numatytos. Ne su visomis valstybėmis galima apie tai diskutuoti, tačiau tikrai galima bandyti diskutuoti su tų valstybių gyventojais, nes be tokių diskusijų sankcijos gali būti vertinamos kaip priešiškas žingsnis, o tai nebūtų konstruktyvu. Pone Vordavau dabar kalbės. Today, Šiuo metu vyrauja pasaulinė tendencija pažeisti tarptautinę teisę, ypač žmogaus teisų srityje. Daugia šališkumą užsipuola daugelis valstybių, bet čia pirmauja JAV. Ir šiame kontekste labai svarbu, kad ES užsienio reikalų politika ir toliau būtų susilgta žmogaus teisės, demokratija ir e, įstatymų viršenybė. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad e, yra iškelta idėja ir stumėsi kelią idėja sukurti režimą, sankcijų už žmogaus teisų pažeidimus režimą. Tačiau e, reikia nuoseklaus sankcijų režimo ES lygių, tai būtų žingsnis tinkama kryptimi. Ir ES lygių e, taikomi veiksmai, na, man primena, kad e, jeigu įvyks breksitas, Junktinė karalystė negalės dalyvauti tose veiksmuose. Ir nuo breksito referendumo e, Junktinės karalystės vyriausybė rodo vis didesnį cinizmą savo užsienio reikalų politikoje. Teresa May laikosi už rankų su Donaldu Trumpu, o o kitas e, mūsų šalies pilietis vyko į kelionę su e, diktatoriumi Duerte Filipinuose. E, taigi panašu, kad mes galime tapti viena vieniša sala. Pane Miranda, ačiū pirmininkė. Būtina E, nust, e, nebebūti, neturime e, ir toliau taikstyti su nebaudžiamumu. Pateiksiu tris pavyzdžius. Marokas, RIF byla buvo priimti sprendimai prieš RIF aktyvistus, kurie gynė žodžio laisvę. E, taip pat vakarų Sahara, kur politiniai kaliniai šiuo metu yra pažeidę, paskelbė bado akciją ir Turkija. Žinoma, apie Turkiją mes dar kalbėsime, tačiau e, reikia prisiminti, kad Turkijoje yra įkalinti politiniai vadovai, žurnalistai, studentai. O ką mes galime pasakyti apie Izraelio prezidentą? Neturėtume taikstyti su tokia padėtimi neturėtume sudarinėti paralelinių susitarimų. Taip pat reikėtų neužmiršti ir neseno įvykio, kai žuvo nemažai žmonių, tarp jų ir 35 e, vaikai. Dabar žodis komisijos nariui. Komisijos narys Han, ačiū pirmininkė, parlamento nariai. Visų pirma, noriu Jums padėkoti už šią labai vertingą, naudingą ir laiku vykstančią diskusiją. Naudodamasis progą noriu dar kartą Jums padėkoti už pasisakymus, pastabas ir pasiūlymus. Šiandien vykusi diskusija dar kartą parodė, kad Mm, galimas e, visos ES sankcijų režimas yra būtinas, bet taip pat tai yra ir sudėtingas klausimas ir e, dėl jo reikia dar e, tolesnių tyrimų. Yra nemažai atvirų klausimų, kurios atsakius turėtų būti galimybė priimti politinius sprendimus dėl tokio pasiūlymo įgyvendinimo galimybių. Diskusijos ir toliau vyks taryboje, mes taip pat esame pasirengę konstruktyviai prisidėti prie diskusijų. Galutinis sprendimas turės būti priimtas vienbalsiai. Noriu taip pat e, dar kartą Jums labai padėkoti už tai, kad ši svarbi tema sulaukė Jūsų dėmesio. Ačiū. Na, gal, gavome penkias, penkis rezoliucijų projektus, dabar diskusija baigta, o balsavimas vyks rytoj. Trecem acum la următorul punct pe ordinea de zi, raportul doamnei Piri. Dabar einame prie kito darbo tvarkės punkto, ponios Piri pranešimas dėl Turkijos, 2018 metų ataskaita dėl Turkijos. Dabar laukiame e, tarybos atstovės, ponios Čiot. Ji turėtų atvykti po dviejų, trijų minučių. E, bet prieš tai suteiksiu žodį poniai Pyri, kad ji pristatytų savo pranešimą. Ačiū, pirmininkė. Mm, na, kai 17 mėnesių sėdi mm, kalėjimo mm, kameroje ir nežinai, už ko esi kaltinamas, tai tokia yra realybė Turkijoje. Vienas, vienas iš prezidento Erdogano persikiojimo asmenų, būtent tiek laiko praleido kalėjime ir ponas Osman mm, yra kaltinamas e, mėginimu nuversti valdžią ir dabar jam grėsia įkalinimas iki gyvos galvos. E, jo 657 puslapių ilgio kaltinimas e, primena mm, E, keliarių metų senumo įvykius. Tai yra pristatoma kaip tarptautinis samokslas nuversti valdžią. Taip pat e, ponas Kamola buvo klausomasi jo e, pokalbių, kurių metu jis buvo siūlė parduoti plastikinį stalą. Mm, kito pokalbio metu jis kažkam siūlė sulčių ir iš tikrųjų tie pokalbiai nė, nėra jokių įrodymų, kad buvo rengiamas kažkoks samokslas. Galėtume iš to pasijuokti, jeigu tai nebūtų tokia rimta. Ir čia matome, kokią prarąją nugrimzdo Turkijos demokratija ir kokį turėtume pateikti atsaką, kokį turėtume pateikti atsaką į šiurkščių žmogaus teisų pažeidimus kaiminėje šalyje. Per pastarosius penkerius metus Europos parlamentas ėmėsi vadovaujamo vaidmens. Jis ne tik e, garsiai reiškia savo nuomonę, bet ir ragino komisiją imtis visų galimų priemonių, pasiūsti signalą prezidentui Erdoganui ir užkirsti kelią Turkijos ėjimui atgal. Taip pat buvo siekiama e, apginti Turkijos piliečius, kurie laikosi e, demokratijos ir žmogaus teisų vertybės vertybių ir norėjome pasakyti, kad ES yra jų pusėje, tačiau dėja Europos vadovai nenuveikė jokio gero darbo, Turkija dingo iš E, žinių, iš naujienų ir panašu, kad Europos vadovai tiesiog susitaikė su dabartinė padėtimi Turkijoje. Ir mūsų raginimai gerbti pagrindinės teisės ne tik liko neišgirsti Ankaroje, bet ir ES sostinėse. Ir šio parlamento visos raudonosios linijos buvo peržengtos. Šiurkstų žmogaus teisų pažeidimai ir toliau teisėsi, teisinė valstybė žlugo. E, Turkija persikio žurnalistus, bet to nauja konstitucija sustiprino Erdogano autoritari, autoritarinį režimą. Ir mes prašome tarybos formaliai sustabdyti stojimo dėrybas su Turkija. Niekas negali rimtai vertinti Turkijos stojimo šiuo metu. O tolesnės diskusijos mm, su Erdoganu yra tikra gėda. Mes norime išgirsti, ką ES nuveiks ponos mano labui, ką nuveiks e, kitų mm, kalinamų parlamentarų labui, kas bus daroma dėl tų vaikų, kurių tėvai įkalinti be kaltinimo, kaip bus su LGBTI, kaip bus su motinomis, kuriams nebeleidžiama e, protestuoti, kaip, kaip padėsime moteriams, kurios kovo 8 dieną išėjo į gatves ir e, buvo sužeistos guminių kulkų, kurias paleido policija. Iš tikrųjų, taryba ir toliau skatina Erdogano autoritarizmą ir toliau um, kenkia demokratams e, Turkijoje. Taigi reikia apie tai kalbėti, kai vyks susitikimas su Turkijos užsienio reikalų ministru. Ir pirmininkė, po tų penkerių metų noriu padėkoti kolegoms, šešėlinėms pranešėjams, kurie su šiuo dosie dirba pastarosius penkerius metus. Ačiū Jums už bendradarbiavimą ir labai tikiuosi, kad rytoj mes sugebėsime suvienyti šį parlamentą ir pasiūsti labai stiprų signalą Europos vadovams. Ačiū. Tai. Ačiū, Kati. Dabar sutiksiu žodį poniai Čiot. Ji kalbės tarybos vardu. Now, yes. Uh, President, honorable man. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ačiū už kvietimą dalyvauti šiose diskusijose, šiandien kalbėti apie 18 e, metų ataskaitą apie Turkiją Europos e, parlamente, kalbėti klausimais, kum, kurie e, mums visiems rūpi, kur yra abipusės interesas, priimam domien aiškės žinias ir sakytą rūpestį jūsų rezoliuciją, mes ir toliau vykstame, kas vyksta Stebime, kas vyksta Tur Turkijoje, ypač kalbant apie konstitucijos pakeitimo gyvenimą. Čia ypač neramina, kaip jūs to taip pat teisingai pažymėjot ne vieną kartą, yra tai, kad e, nuolat prastėja padėtis įstatymo viršenybės srityje, pagrindinių teisų laikymuose srityje. Na, ir komisija tai e, atkreipia dėmesį į savo 18 metų komunikate dėl plėtros politikos. Ir tas susirūpinimas išsakytas ir praeito birželio tarybos išvadose ir taip pat šiandien aptariamame Europos parlamento pranešime nuo 16 metų birželio išvadas taryba pasmerkė bandymą įvykdyti perversmą, išreiškė solidarumą su Turkijos žmonėmis, išsakė tai, kad visiškai remia Turkijos demokratinės institucijas. ES pripažįsta, kad yra rimtumų saugumo grėsmių, kurias patiria Turkija. Visgi neproporcingumas ir mastas tų priemonių, kurių buvo imtas po nepavykusio perversmo ir toliau kelia rimtą susirūpinimą. Turkija vis labiau tolsta nuo ES. Ir dabar tikrai e, padėtis nėra įprastinė. Primam e, domien, kad jūs raginate oficialiai sustabdyti Turkijos stojimo Europos Sąjungo dėrybas, norėčiau priminti, kad 18 metų birželio išvadose taryba pažymėjo, kad Turkijos dėrybos dėl stojimo Europos Sąjungą iš esmės yra patekusios į aklavietę, kaip tik tai, dėl ką tik tai vardytų klausimų kartu. Mes pritarėm jums, kas svarbu neužverti durų Turkijai Bet labai svarbu toliau palikti atvirus komunikacijos kanalus ir taryba mano, kad tolesnis bendravimas, atviras dialogas su Turkija kaip šali kandidatė ir svarbia ES partnerių daugelis ryčių iš, išlieka e, svarbus ir e, tai atitinka abiejų šalių interesus. Konkrečiai norėčiau paminėti bendrus iššūkius, e, kurie mums tenka ir tai, jog reikia bendradarbiauti esminėse sritise, kur yra bendrų interesų, kaip pavyzdžiui migracija, kova su terorizmu, energetika, transportas, ekonomika ir prekyba. ES Turkijos bendras veiksmų planas e, dėl pabėgėlių ir migracijos valdymo ir 16 metų kovo ES Turkijos pareiškimas ir toliau yra įgyvendinami e, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus. Sėkmingas bendradarbiavimas e, lėmė tai, jog iš esmės sumažėjo mirčių jūroje skaičius, sumažėjo nelegali migracija iš Turkijos ir buvo užtikrinta geresnė ateitis paramos Sirijos migrantams Turkijoje e, buvo e, su, sukurtas ES finansuojamas pabėgėlių centras e, Turkijoje, jis ir toliau veikia. ES pripažįsta, kokie svarbu vaidmenį suvaidino Turkija reaguojant į migracijos krizę ir daryba išvadose pažymėjo, kad Turkija vykdo uh, na, konstruktyvų bendradarbiavimą ir deda pastangas šioje srityje. Visgi Turkija turi prisidėti prie to, kad būtų normalizuoti santykiai su Kipru ir turi visiškai gyvendinti papildomo protokolo prie asociacijos susitarimo nuostatas. Naudodamas šią galimybę norėčiau patikinti, kad mes tarybai pirmininkaujantį e, valstybę ir e, toliau kelsime šios svarbios klausimus su mūsų pašnekovais Turkijoje visais lygmenimis ir visomis progomis. Ir padarysime viską, kad įtikintumėm Turkiją daryti tai, e, ką ji turi padaryti, kad įgyvendintų savo reformų pažadus. Dėkui. Mulțumim mult, doamna Ačiū ministrui Čiot. Dabar steiksiu žodį komisijos nariui Hanui, prašau. Pane pirmininkė, ministrė, gerbiami parlamento nariai, pirmiausiai norėčiau pasveikinti pranešėją Kati Pyri, taip pat visus šešėlinius pranešėjus, ne tik šių metų, bet ir ankstesnių metų, padėkoti už puikų darbą su Turkija tai šalis kandidatė ir strateginė ES partnerė, kalbant apie teisės viršenybę ir žmogaus teisės, neigiami pokyčiai, kurios komisija identifikavo praėjusiu 18 metų ataskaitoje tęsiasi ir toliau mums ir toliau kelia rimtą susirūpinimą Turkijos vadovybės pasirinkta kryptis neseniai pritaikytos priemonės Osmanui Kavalai, kitiems pilietinės visuomenės veikėjams, kelia dar didesnį įtampą pilietinėje visuomenėje. Kyla klausimas, ar teismai vadovaujasi Turkijo nekaltumo prezumcijos principu ir ar užtikrinimas teisėmiesiams asmenims e, sąžiningas <clears throat> teismas. Turkija, siekdama narystės Europos Sąjungoje, neturėtų būti nustebusi dėl to, kad mes labai atidžiai stebime šalia vykstančius procesus ir keliame rimtus e, klausimus dėl atinkamų principų, e, kurių laikytis yra pasižadėjusi Turkija kaip Europos tarybos narė pažeidimų. Taip pat Turkija privalo vykdyti reikiamas reformas, tačiau nepaisant visko Turkija ir toliau išliks mūsų kaiminė strateginės svarbos partnerės, su kuria mes bendradarbiausime glaudžiai energetikos kovos su terorizmu, prekybos ir migracijos srityse. Turkija yra labai e, svarbi valstybė regionuose, kurie yra strategiškai svarbus Europos Sąjungai, todėl mūsų bendradarbiavimas e, sprendžiant pabėgėlių problemas yra sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdys asociacijos taryba šios savaitės jėgoje taip pat posėdžiaus ir spręs įvairius klausimus susijusius su transporto ir e, kitomis ekonomikos sritimis. Mes esame nusteikę bendradarbiauti, tačiau mūsų e, dalyvavimas tose diskusijose tikrai nėra besąlyginis. Atviras dialogas turi būti ir kritinis. Lapkričio 22 dieną Ankaroje vyriausiai galiotinė ir aš aiškiai pareiškime savo kolegoms iš Turkijos, kad Turkija privalo kuo greičiau peržiūrėti, pakeisti savo politinės pozicijas, jeigu nori pagerinti savo santykius su ES per pastarąjį aukšto rango ekonominį dialogą. Pirmininkas Katainenas išreiškė mūsų susirūpinimą dėl spaudos laisvės suvaržymo ir dėl žurnalistų persekiojimo. Turkija e, nori ir privalo tiksliau pagerinti dvišalius santykius su es valstybėmis narimis, ypač su Kipru ir susilaikyti nuo provokuojančių veiksmų rytinėje viduržėmio jūros regiono e, dalyje ir Egėjo jūroje. Daugelis žmonių e, jaučia neigiamą įtaką e, dabartinių tendencijų susijusių su žmogaus teisų apribojimu. Todėl mes turime padėti jiems ginti mūsų bendras europinės vertybės. Ačiū už dėmesį. Pone Zomer dabar kalbės. Jai suteikiamas e, pusantros minutės. Pirmininkai komisijos nariai, ministrė, mėly kolegos, noriu padėkoti pranešėjai Kati Piri už puikų bendradarbiavimą, kuris tęsiasi jau daugelį metų ir kitų frakcijų šešiems pranešėjams. Mes galiausiai sugebėjome sustarti dėl tinkamo prašymo teksto, kurį reikia dar tik tai keliose vietose pagerinti, pavyzdžiui, pakeičiant tam tikras nuostatas, nes pranešime siūlome, siūloma nukelti <clears throat> narystės e, dėrybas, e, tačiau e, ir anksčiau mes <clears throat> atitinkamus, atitinkamus nuostatas buvome patvirtinę, tačiau tai nepadarė jokios įtakos Erdogano prezidentiniam režimui ir mes ir toliau mokame finansinę paramą Turkijai e, pasirengimo narystė Europos Sąjungo, to tarpu Turkija mina, e, trypia žmogaus teisės kojomis e, be jokių kaltinimų. Yra asmenys žmonės suiminėjami, ypač Gileno judėjimo šalininkai. Mano frakcija e, pareiškė pageidavimą nutraukti narystės darybos ir aš tokiam pageidaviškai pritariu ir tokiu būdu mes pasirinkimo narystė lėšus galėtume skirti Turkijos pilietiniai visuomeniai. Visi puikiai suprantame, kad Turkijos priimti į ES neįmanoma ir kad ES dar ilgą laiką negalės plėstis. Todėl aš prašau jūsų paramos pakeisti atitinkamą teksto nuostatą įtraukiant nuostatą dėl darybų nutraukimo. Paus Bustinaru pusantros minutės dabar kalbės. Ačiū, pana pirmininkė. Pone valstybės sekretorė komisijos nary. Noriu padėkoti pirmininkaujančiai Rumunijai dėl labai tolygaus es ir Turkijos tarpusavio santykių vertinimo. Aš ir toliau manau, kad Turkija yra labai svarbi ES partnerė. Plėtros procesas leido mums daryti rimtą įtaką per pastarosius dešimtmečius